E, priežasčių paketui. Bet labai svarbu, kad tam pritartų visos frakcijos. Pirmininkas, ar visos frakcijos tam pritarė? Nes mums reikia politinio susitarimo, tal, kad mes e, pakeistumėme konstituojamąją dalį. Ar visos frakcijos tam pritarė? Pone Vikstrom, prašau. Like Tavo frakcijos vardu aš irgi norėčiau pritarti siūlymui, tačiau norėčiau dar pastabą išsakyti. Būtent, kai yra susitariama, tuomet atsiranda galimybė, kad ateityje vėl bus kvesionuojami dalykai, dėl kurių susitarėme. Taigi aš nenorėčiau, kad dabar būtų precedentas sukurtas, nes ateityje gali atsitikti taip, kad vėl iš naujo bus aptarinėjami dalykai, dėl kurių jau buvo susitarta. Mes jau užbaigėme diskusijas, dirbome eilę metų dėl prieglopščio paketo ir dabar, kai jau viskas eina į pabaigą, matome, kad vėl iš naujo e, tai aptarinėjama. Galime šį kartą pritarti, bet nenorime, kad taip kartotųsi ateityje. Taigi tai turime laikytis e, susitarimų ir nepradėti iš naujo diskusijų. Tiesiog e, tai palieka nekokį įspūdį. Pirmininkas, puikiai suprantu, puikiai suprantu. Ir dėl to, kaip viskas vyko ir uh, Mes visi puikiai suprantame, kad galiausiai buvo priejome prie šių ilgų dėrybų pabaigos ir tiesa, kad neturėtumėme nustatinėti precedento. Tačiau bandome pasiekti politinį susitarimą dėl tų konstatuojamųjų dalių ir pakeitimų. Ir teisininkų techninė nuomonė yra štai kokia kad tai nėra techninis klausimas ir reikalinga priimti politinį sprendimą. Pone Engel, jūs irgi norėjote pasisakyti. Pone Keller taip pat. Ačiū. Aš noriu pritarti poniai Vikström, būtent, kad šiuo atveju mes neprieštaraujame, bet dėl bendro principo tikrai prieštaraujame. Ir galbūt tiesiog norėčiau pritarimą papildyti bendrų pareiškimų, kad nenorime, jog tai kartotųsi ateityje. Puiku, taigi panašu, kad galime siūlyti pakoreguotą versiją plenariniam posėdžiui. Tekstą pasirašysiu aš ir pateiksiu komiteto vardu, laikydamasis to politinio susitarimo, kuris panašu yra pasiektas šiuo momentu. Puiku. Pone Gijom. ponė pirmininkė. Tikrai nepritariu tam, kaip vyksta šios diskusijos paskutiniu momentu staiga e, siūlomi pakeitimai konstatuojamojoms dalims. Ir aš norėčiau primiktinai pasakyti, kad mes jau seniai dirbame ties šio klausimu, dėrybos buvo labai sudėtingos, buvo blokuojamos dėrybos ir panašiai, ir aš manau, kad tokie darbo metodai yra sunkiai prieina, priimami. Taigi šį kartą mes pritarėme tam siūlymui, tačiau ateityje jokių tokių destabilizavimo elementų mes nenorime. Nes iš tiesų buvo ilgos diskusijos ir susitarti kartais buvo labai sudėtinga. Pirmininkas puiku, politinis susitarimas yra tuomet, dirbsime taip, kaip numatyta, ir plenariniam posėdžiui pasiūlysime pakeitimą, kaip sutarėme kitą savaitę. Dėkojame ponui Kolyje. Dabar balsuosime. Ponas Engel, dar noriu pasakyti. Pone pirmininkė, labai trumpai, atsiprašau, kad vilkinu darbą. Mane informavo, kad ir koordinatorių posėdėje buvo trumpai minimos diskusijos su Graikijos delegacija. Ir kol kas mes jokių žinių apie tai negavome. Ir kiek suprantu, tai turėtų būti aptarta per kitą komiteto posėdį. Ir jeigu kas, kas, kažkas dalyvavo tose diskusijose, aš norėčiau gauti daugiau informacijos apie tai, apie tą misiją, vizitą į Graikiją. Ir jeigu nėra jokios ataskaitos, prašyčiau atidėti tada. Nes šilik rugsėjo mėnesį yra numatyta. Tai būtų labai gerai, jeigu gautumėme daugiau informacijos. Taip, sako pirmininkas, dėl to ir užtrukome, nes e, tame koordinatorių posėdėje. Nes tai buvo galutinis diskusijų punktas ir šiek tiek jis užtruko. Kitos savaitės pradžioje bus išdalinta informacija. Gal net rytoj. Sekretariatas teigia, kad gal net rytoj bus pateikta ataskaita apie Graikiją, Graikijos delegaciją. Taigi greitai gausime tos informacijos. Puiku, o dabar galime pereiti prie balsavimų. Čia yra keli klausimai, norime viską atlikti laiku. Pradedame. First... Keletas dalykų. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas – atakos prieš informacinės sistemas. Pranešėjas yra mūsų kolega Monika Holmeier. Turėjome daug dokumentų susijusių su Schengeno sprendimu ir dabar Balsuosime pirmą kartą čia komitete. Labai svarbu turėti elektroninio balsavimo kortelę. Ir tęskime. Pradėkime balsavimą. Visų pirma, kompromisinis pasiūlymas. 100 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Ir galtinis balsavimas. Pereikime iškart prie devintojo puslapio. Elektroniniu baldu balsuosime. Prašom. Balsavimas baigtas. 36 už, 8 prieš. Priimta. Dėkojom kolegijai Monikai Holmeier už pranešimą. Kitas dokumentas pakeitimai dėl Šengeno sienų kodekso ir konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo keitimų iš dalies. Pranešėjas, kolega Gorgijos Papa Nikolau, norėtumėte pasisakyti, jei ne? Tik norėjau padėkoti sekretoriatui, šešėliniams pranešėjams, komisijai. Iš ties dėrybos buvo vaisingos ir turime parengtą dokumentą. Gerai, sako pirmininkas, tuomet iškart balsuokime. Pranešėjas siūlo balsuoti uh, už visą bloką pakeitimų. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Vadinasi, galime iškart perėti prie galutinio balsavimo elektroniniu būdu. Prašom, balsuokite. Balsavimas baigtas. 41 už, vienas susilaikė, du prieš. Dėkuoju kolegai Papa Nikolau. Mums pavyko. Visiems labai ačiū. Dabar pereikime prie diskusijų. Bendrosios diskusijos šeštas ir septintas darbo atvarkės klausimai. Kalbėsime apie ES ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimą dėl neteisėtai esančios manų readmisijos pranešėja yra kolegė Marija Gabriel. Ir septintasis darbo atvarkės klausimas ES ir Žaliojo Kišulio Respublikos sutarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos. Ir šiandien svarstysime du pranešimo projektus – Dabar išklausykime kolegės Marijos Gabrielį. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti, jog šie du pranešimai yra labai svarbus, kadangi pirmą kartą mes Europos parlamente susitarėme dėl susitarimo tarp AKR šalių ir Europos Sąjungos. Aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas pagaliau išsakė savo nuomonę dėl dosie e, ir dėl nuomonės, ar reikia pasirašyti susitarimą tarp ES ir žalio kišulio, žalio, e, kišulio Respublikos mūsų susi, e, santykiai reglamentuojami pagal kotonų susitarimą ir, ir, ir judumo partnerystės Europos Sąjunga e, įsipareigojo vykdyti politiką, kuri yra e, kur kas platesnė nei paprastai yra numatyta partnerystės susitarimuose. Ir mes norime skatinti gerą valdymą, saugumą ir stabilumą, e, tvarų vystimasi ir kovą su skurdu Žalio kišulio Respublikoje, atsižvelgiant be abejo į šios šalies e, ypatumus. Reikia iš karto pasakyti, kad Žaliojo kišulio Respublika yra demokratiška stabili valstybė. Be to, ši šalis gina demokratijos, gero valdymo, pagarbo žmogaus teisėms ir teisės viršinybės principus. 2006 metais Komisija patvirtino komunikatą dėl santykių tarp Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos. Šiame komunikate Europos komisija pripažino, jog mes turime istorijoje jau patikrintos santykius su šia šalimi ir kad mes bendrame bendras socialinės ir politinės vertybės. Reikia pabrėžti, kad kad e, šios šalies geros valdymo praktika leidžia mums toliau plėtoti santykius su ES. Šiame kontekste ES ir Žalio Kišlių Respublikos santykių gilinimo procesas turėtų be abejo prisidėti prie didesnio teisingumo ir pagarbos pagrindinėms, pagrindinėms laisvėms. Aš norėčiau paminėti dar du dokumentus, kurie buvo pasirašyti su e, šia šalimi. Tai yra vizų, palengvintas vizų, e, trumpalaikių vizų e, išdavimo režimas ir readmisijos e, susitarimas. Tai yra dokumentai, kurie turėtų įsigalioti kartu, tuo pat metu, nes jie padėtų mums praplėsti mūsų laisvės teisingumo e, erdvę ir būtų naudingi mums. Šie susitarimai žymė labai svarbu, svarbu žingsnį į priekį santykiuose tarp ES ir Žalio Gišulio Respublikos ir akivaizdu, kad šie susitarimai turi ir politinę, ir procedūrinę svarbą. Šie susitarimai. Da, nusius labai aišku e, signalą Žalio Kišlio Respublikai. Aš norėčiau pabrėžti, jog šie du susitarimai taip pat yra įdomus ir dėl to, kaip jie gali prisidėti prie regioninės plėtros ir gali padėti ES geriau e, gerinti savo santykius su kitomis AKR šalimis. Ir e, mes tikėmės kad šie susitarimai iš tikrųjų padės mums pagerinti santykius Dabar trumpalaikių vizų išdavimo palengvinimas. Šis susitarimas pagrystas yra abipusiškumo principu ir, ir jis numato trumpalaikių vizų išd, išdavimą tiems žmonėms, kurie da, ketina, apsilankyti, kurie aps, ketina apsilankyti Europoje nedaugiau ne e, nei 90 dienų. Ir taip pat numato palengvintas sąlygas e, mokslininkams, studentams, žurnalistams ir be abejo e, tam tikriems valstybės tarnautojos pareigūnams. Taip pat yra numatyta išduoti daugkertinės vizas, galio, kurių galiojimo laikas bus dviejai ar penkeri metai. Ir jei žmogus gavęs vienerių metų vizą nepadaro jokių pažeidimų, tuomet kad jam bus leisti dažniau keliauti. Ir e, Pagal susitarimą oficialių delegacijų nariai, vaikai iki 12 metų, moksleiviai ir studentai ir jaunesniai 25 metų įvairių konferencijų seminarų dalyviai bus atleidžiami nuo vizos mokesčio. Bet to visi prašymai išduoti vizą patikintis asmenys galės pradėti prašyti padengti nedidesnį kaip 30 eurų dokumentų tvarkymo išlaidų sumą. E, nemokamai bus galima pratesti žaliojo kišulio ir ES piliečių, kurie dėl force majeure priežasčių neturi galimybės išvykti iš atitinkamai valstybių narių arba žaliojo kišulio teritorijos iki jų vizo nurodytos datos vizas. Pagal sustarimą nuo trumpalaikės vizos reikalavimo atleidžiami žaliojo kyšulio ir ES piliečiai turintys diplomatinę ar tarnybinį pasą. Ir žaliojo kyšulio ir ES piliečiai, kurie pametė asmens tapatybės dokumentus ir iš kurių šie dokumentai buvo pavokti jų viešnagės metu. Toliau antrasis susitarimas, tai yra readmisijos susitarimas. Čia taip pat bus taikomas abipusiškumo principas. Ir trečiųjų šalių e, as, e, piliečiai, asmenys be pilietybės ir jų šeimos nariai, tai yra jų nepilnamečiai vaikai ir uh, e, uh, sutuktiniai. Uh, šiems asmenų kategorijoms bus taikomas readmisijos susitarimas. Asmenys be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečiai turės uh, pateikti dokumentus per numatytą e, terminą ir e, taip pat ir numatyta pagreitinta procedūra. Be to, labai svarbu yra pabrėžti, jog susitarimas dėl e, readmisijos tų asmenų, kurie, kurie yra šalies teritorijoje neteisėtai, taip pat e, e, numato ir galimybę vykdyti tranzito operacijas. Laikantis tarptautinių įsipareigomų Europos Sąjungos e, direktyvų. Mes stengiamės atsižvelgti į Danijos, Junktinės karalystės ir Airijos ypatingą situaciją, kuri yra nurodyta dviejose pridėtose deklaracijose. Mūsų glaudus bendradarbiavimas su Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtensteinu gyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno teisės aktus, taip pat yra paminėtas bendroje deklaracijoje, kuri yra pridėta prie šio susitarimo. O dabar aš norėčiau uh, uh, išsakyti kelias rekomendacijas. Pirmiausia. Aš manau, kad dabar yra gerai, kad Europos parlamentas dalyvauja uh, dėrybose ir e, stebi, kaip yra pasirašymai e, šie susitarimai. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau galės dalyvauti, prižiūrint, kaip yra įgyvendinami šie dokumentai. Ir e, kad mes taip pastebėsime, kaip yra formuojamos visos struktūros reikalingos šiems susitarimams įgyvendinti. Aš čia pirmiausia kalbu apie jungtinio susitarimo valdymo komitetą. Labai svarbu yra aiškiai išsiaiškinti, kokia bus šio komiteto sudėtis ir kas joje dirbs. Ir aš norėčiau paraginti Europos komisiją pranešti Europos parlamentui apie visus šių dokumentų e, įgyvendinimo etapus, laikantis institucijų gero bendradarbiavimo principo. Ir baigdama, aš norėčiau Libe komitete paprašyti e, šio komiteto narių pritarti šiems susitarimams. Dėkojame poniai Marijai Gabriel už pristatymą. Dabar šešienį pranešėjai ponia Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šį paketą, dviejų susitarimų paketą, pirmasis yra trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo procedūra, kitas susitarimas dėl readmisijos nei vienas iš jų susitarimų nei pareigoja mūsų tuo pačiu metu pritarti abiems šiems susitarimams. Aš dar, norėčiau dar kartą išsakyti žaliųjų poziciją. Mes pasisakome prieš tokį požiūrį ir ypač šiuo konkrečiu atveju mes e, pasisakome už, prieš šią readmisijos sutartį. Norėčiau Jums priminti, kad Žalio Kišulio Respublika nepriklauso Junktinių tautų 51 metų konvencijai, nėra pasirašysi konvencijos dėl pabėgėlių statuso. Esant tokiai aplinkybei nebūtų tinkama, mano vertinimu, mums, demokratiniai institucijai, pritarti redmisijos sutarčiai su šia šalimi. Taigi mes žinoma remiame susitarimą dėl e, vizų palengvinimo procedūros, bet ne dėl redmisijos sutarties. Aš aišku labai vertinu pranešėjos visą atliktą darbą, nepaisant to, kad mes nepritarėme vienam iš pranešimų. Ačiū. Galbūt komisija ar pirmininkaujantį valstybę norėtų pasisakyti. Gal komisija? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad visapusiškai ji pritarė išvadoms dėl dviejų sutarčių ratifikavimo, tai yra susijusios tarpusavyje sutartys. Šių susitarimų įsigaliojimas reikš, kad pasiekta dar daugiau pažangos ir taip artimuose santykiuose tarp ES ir Žaliojo Kišulio Respublikos. Tai padidins mobilumą ir kontaktus tarp žmonių. Tai parlamentui irgi yra labai svarbus klausimas. Tik viena pastaba dėl pranešėjo siūlymo dėl jungtinio valdymo komiteto sudėties ir būsimus vizų palengvinimo ir, ir redmisijos susitarimus. Aišku, mes mielai pasidomėtumėme tuo klausimu, bet čia yra ir institucinio balanso klausimas. Ta pusiausvara reikia išsaugoti, nes akivaizdu, kad komisija ir taip bus artimai įsitraukusi ir informuos parlamentą apie vykstančias dėrybas ir pasiektus rezultatus bei e, susitarimų gyvendinimą, kai jie jau bus įsigalioję. Aišku, Tai tuo yra pasirūpinta ir generalinis direktoratas dalyvavo bendrose diskusijose dėl vizų palengvinimo sutarčių gyvendinimo. Ir taip pat, aišku, kartu su teisininkais mes pasidomėsime, ar Europos parlamentas irgi negalėtų būti pakviestas į jungtinio susitarimų valdymo komiteto posėdžius, kai bus deramasi dėl kitų vizų palengvinimo susitarimų. Mano kolega galbūt pakomentuos tai, ką sakė šešėlinė pranešėja dėl redmisijos sutarties su Žalio Kišulio Respublika. Dėl redmisijos susitarimo norėčiau šį beitą pasakyti labai trumpai. Pirmiausia, koks yra ryšys tarp vizų palengvinimo sutarimo ir redmisijos susitarimo. Žinoma, čia yra pasirinkimo klausimas, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vizų palengvinimo susitarimo įsigaliojimas priklauso nuo redmisijos sutarties įsigaliojimo. Ir nors jeigu redmisijos susitarimas nėra ratifikuojamas ir neįsigalioja, tuomet e, yra stabdomas ir vizų palengvinimo susitarimo įsigaliojimas ir įgyvendinimas dabar dėl e, Žalio Kišlio Respublikos e, atitinkamos konvencijos ratifikavimo 67 metų konvencija, kurią Žalio Kišlio Respublika pasirašė 87 metais. Tai yra protokolas dėl nesugražinimų. Ar būtų pastabų iš pirmininkaujančios valstybės pusės? Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pirmininkančios valstybės ir tarybos vardu pasakyti, kad mes labai sveikiname šios susitarimus ir pritarėme komisijos pastaboms, kad labai svarbu, kad būtų kalbama apie šios du susitarimus kaip apie paketą. Ir mes ragintumėme kad abu dokumentai būtų aptariami kartu ir abi sutartys būtų ratifikuojamos kartu. Tai yra svarbu ir ES Žalio Kišelio Respublikai ir, kaip minėjo pranešė, tai svarbu ir AKR šalims, nes pirmąją kartą AKR šalis pasirašo, viena iš AKR šalių pasirašo tokį susitarimą, taigi sveikiname paramą šiems susitarimą. Tabu, po konkluoja diskusijon. Pone Gabriel, dabar apibendrins diskusijas. Na, aš norėčiau padėkoti poniai Ždanokai ir taip pat komisijos ir pinkančios valstybės atstovams už tai, kad jie sureagavo ir išsakė savo pozicijas. Na ir ponė pirminkė, aš norėčiau daugiau sužinoti apie terminus, kokie terminai yra numatyti pakeitimų pateikimui ir kokia yra procedūra, reikia ją tiksliai išsakyti, tam, kad kolego žinotų, kada reikia pateikti pakeitimus, nes tai yra ta informacija, kurios aš dar nesugavusi. Aš paskelbsiu tą informaciją. Pakeitimų patikimo terminas yra birželio 13 diena. Vis tik procedūriniai pakeitimai čia bus primami ir balsavimas numatytas Liepos 8 arba 9 dienomis. Taigi, procedūriniams pakeitimams numatytas štai koks terminas. Birželio 3, 7, Birželio 13. Dėkoju, ačiū, kad dalyvavote diskusijoje dėl susitarimų su Žaliojo Kišulio Respublika. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, aštuntojo. Išorės jūtų sienų stebėjimas. Operatyvaus bendradarbiavimo kontekste. Kalbėsime apie Frontex ir valstybės narės. Karlas Koelio yra pranešėjas. Ir šis klausimas sprendžiamas jau keletą metų. Ypač e, viskas prasidėjo nuo to, kai komisija pasiūlė, pas, pateikė pasiūlymą ir ėmėsi komitologijos procedūrą. Buvo Teisingumo teisme iškeltas šis klausimas ir byla buvo laimėta prieš komisiją ir dabar komisija pateikė pasiūlymą pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Ir dabar išklausysime pranešėjo, pono Koelio, tokios įvadinės pastabos ir tuomet pradėsime diskusijas. Prašom žodis Koelio. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jau jūs paminėjote, buvo laimėta byla teisingumo teisme. Parlamentas laimėjo bylą, mes buvome teisūs. Ir e, taryba turėjo atsiimti sprendimą. Ir dabar komisija pateikė naują pasiūlymą, naują reglamento pasiūlymą, bet prieš tai priimtas sprendimas liks galioti, kol nebus priimtas naujasis. Taip pat sprendimas e, teismas numatė kad reikia naują sprendimą parengti per protingą laikotarpį. Nebuvo patikslinta, kas tai yra. bet akivaizdu, kad e, reikėtų veikti greitai, kad kuo greičiau e, naujasis reglamentas pakeistų atšauktą sprendimą. Manau, kad visi suprantame, kad labai skirtingai valstybėse narėse yra interpretuojamos tarptautinės jūrų teisės nuostatos. Ir tokia padėtis sukuria daug teisų, kuris neigiamai įtakoja jūrinės Frontex vykdomas operacijas. Ypač kai kalbame apie žmogiškuosius išteklius. Manau, kad mums reikėtų užtikrinti solidarumą, e, kuris padėtų apsaugoti jūrinės išorės sienas. Ir manau, kad mes visi sutarsime, kad reikia aiškių e, išorės sienų priežiūros taisyklių. Reikia, kad Frontex tinkamai koordinuotų operacijas. Frontex tikrai įrodė, kad yra e, agentūra, kuri iš esmės padeda valstybėms narėms dėl sienų, jūrinių sienų apsaugos. Jeigu pažiūrėsime į komisijos išleistą ataskaitą dėl Šengeno, matome, kad pažanga yra padaryta. Dėl paties komisijos pasiūlymo, tai yra iš tiesų subalansuotas pasiūlymas, kalbama apie tas priemonės, kurios jau buvo paminėtos pirmame tarybos sprendime, e, taikymas rytis yra ta pati, priežiūros operacijos. Kalbama apie operacijas vykdomas Frontex kontekste. Tokia yra taikymos rytis. Ir dar kartelį norėjau akcentuoti, kad reikia kalbėti apie išorės sienų kontrolę ir apsaugą, kad nebūtų įmanoma nelegaliai kirsti sienų. Tokia yra pagrindinė sienų priežiūros koncepcija. Taigi tai yra ne tik žmonių nelegaliai pažeidusių sienų sustabdymas, bet čia taip pat kalbame ir apie žmonių e, gelbėjimą bei žmonių perimimą arba laivų nelegaliai kritus sieną perimimą. Taip pat reglamentas yra detalesnis ir išbaigtesnis, e, nes kalba apie pagrindinių teisų užtikrinimą. Taip pat numatyta daugiau priemonių, kaip elgtis vykdant gelbėjimo operacijas. Taigi daug, didesnė yra taikymos rytis, nes minimos gelbėjimo operacijos taip pat numatytos procedūrinės garantijos, kad būtų užtikrintos išgelbėtų ir perimtų žmonių teisės. Pirmininkė, baigdamas, noriu štai ką pasakyti. Mes visiškai turėtumėme laikytis numatytos procedūros ir labai greitai turėtumėme viską daryti, kad reglamentas būtų priimtas kuo greičiau ir kad jis galėtų kuo greičiau pakeisti tą sprendimą, kuris dar dabar galioja. Taigi aš, kaip pranešėjas, manau, kad reikėtų sutarimą pasiekti iki šių metų pabaigos. ir kviečiu šešėlinius pranešėjus atsižvelgti į šiuos trumpus terminus ir pasistengti pasiekti sutarimo iki metų pabaigos, nes artėja rinkiminė kampanija prieš e, parlamento rinkimus ir jei mes, jei mums nepavyks e, patvirtinti dokumentų iki metų pabaigos, nemanau, kad galime savo tai leisti, kad tas sprendimas liktų galioti iki 15 metų. Pirmininkas. Taip. Panešimo projektas yra pristatytas. Būtų gerai sužinoti, kokia yra komisijos pozicija. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Taigi mes tikrai stengiamės kuo greičiau pateikti pasiūlymą, atsižvelgdami į teismo sprendimą, konsultavimą su valstybėmis narėmis, parlamento nariais, Frontex. Atsižvelgėme į tarybos sprendimą, perimėme e, daugelį idėjų iš tarybos sprendimo, bet jį praplėtėme. Tikslai yra tie patys. Norime padidinti Frontex operacijų efektyvumą apsaugant jūrinės sienas. Norime, kad kuo daugiau valstybių narių operacijose dalyvautų, kad vadovautųsi solidarumo dvasia ir žinoma, norime užtikrinti pagrindinės teisės ir tam parengėme atitinkamą teisinę bazę. Tai iš esmės pasiūlymas yra labai panašus, taikymos rytis tokia pat kaip tarybos sprendime. Kalbama apie Frontex vykdomas operacijas jūrinė, jūrinėme pasienyje. Taigi pateiktas reglamento pasiūlymas tarybai ir Europos parlamentui vienas svarbus skirtumas E, skiriasi pati forma, nes tarybos sprendimas buvo dviejų dalių, privaloma dalis ir neprivaloma dalis, o dabar reglamente e, visos taisyklės bus privalomas visoms valstybėms narėms. Nesileisdamas į detalės, tik paminėsiu keletą svarbiausių aspektų. Taigi visų pirma, reikia atsižvelgti į tą galiojimo nepratesimo taisyklę. Būtina užtikrinti e, pagrindinės e, žmonių teisės ir konkrečiai nustatyta, kaip reikia šį e, dalyką įgyveninti operacijų vykdymo metu. Taip pat numatėme detaliau gelbėjimo operacijų metu, kaip reikėtų elgtis. Taip pat detaliau numatėme, kaip reikėtų praktiškai pritaikyti principus, kad būtų kad visos valstybės narės Frontex operacijų metu elgtųsi taip pat. Taip pat peržiūrėjome išlaipinimo taisyklės. Vėlgi norime, kad viskas būtų lankstu, tačiau atitiktų e, tarptautinę teisę kad valstybės narės bendradarbiautų tarpusavėje, kad bendradarbiautų su koordinavimo centru, kad darytų tą greitai ir kad bet kokie e, sulaikyti imigrantai būtų saugiai išlaipinti į krantą. Labai džiaugiuosi pranešio nusiteikimu greitai užbaigti ir šį klausimą ir siekti sutarimo. Tikėkime, kad pavyks šį klausimą taryboje pateikti kaip prioritetinį ir kad pavyks pasiekti tarybos sutarimo greičiausių metų, kad turėtumėme tą reikiamą teisinį iškumą. Dėkuoju, sako pirmininkas, aš ar pirmininkaujantį valstybę norėtų pakomentuoti. You, uh... Labas rytas, ponė Pirmke, dėkuoju Jums už galimybę pristatyti mūsų poziciją, kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu tam, ką pasakė pranešėjas ir taip pat manau, kad būtų labai gerai, kad viskas būtų spręsta e, laiku, nes šis e, dokumentas yra prioritetinės tarybos nuomonė ir mes manome, kad e, per protingai, protingą laiką reikėtų pasiekti susitarimo. Komisija ir pranešėjas jau paaiškino, koks yra šio pasiūlymo turinys, o dabar apie šiek tiek porą žodžių apie procedūrą. Šis dosie, šis dokumentas buvo patektas e, Skifa komisijos ir e, dabar pradėjęs e, šio dokumento pasiūlymo nagrinėjimas. Mes puikiai suprantame, kad airijos pirmininkavimas netrukus baigs ir šį darbą perėms mūsų kolegos iš Lietuvos. Ir tikiuosi, kad jie taip pat supras, kad šis dokumentas yra prioritėtinės svarbos. Dėkuoju. Pane Keller. Dėkuoju ir dėkuoju pranešėjui. Mes be abejo norėtume, kad šis dokumentas būtų uh, parengtas kuo skubiau. Ir dėkoju komisijai už tai, kad ji pateikė šį pasiūlymą. Mums, mes labai teigiamai vertiname nuostatą susijusią su žmogaus teisėmis. Ir aš turiu kelis klausimus. Jei pažvelgsime į penktą puslapį, penktas puslapis, ten, kur yra pasakyta, kad e, e, būtina asmenims pranešti apie išlaipinimo vietą ir, ir e, paaiškinta, kad da, da, da, toks išlaipinimas gali prieštarauti negražinimo principui. Aš norėčiau sužinoti, kas įvyks tuo atveju, jei asmenys prieštarauja da, tam, kad juos išlaipintų. Jie turi teisę paprieštarauti, o mane domina konkrečiai, kas bus daroma, jeigu jie pareikš tokį prieštaravimą. Toliau. Toliau. ketvirto straipsnio trečias punktas, iš esmės čia tas pats, turi turėti galimybę paaiškinti Man labai įdomu, kaip jūs apibrėžėte tą galimybę, turi turėti galimybę. Ar jie patys turės prašyti, kad jiems būtų suteikta tokia galimybė, ar jūs jie, jų klaustumėte, ar jie nori e, to, ar nenori. Toliau, dėmesį reikia taip pat e, e, skirti ir ypatingiems vaikų poreikiams. Taip pat norėčiau, kad jūs sukonkretintumėte tuos poreikius septintas straipsnis ir pirmo punkto C dalis. Čia ko gero iškilo problemų dėl kalbos. Net, nėra, jiems nėra leidžiama ar jiems negali būti leidžiama. Kurią formuluotę jūs pasirinkate? Toliau Kai kur yra pasakyta, kad jei yra priežasčių manyti, kad laivas ir taip toliau, at, o kitur yra parašyta, kad jei yra, uh, jei yra įtariama, kad laivas tas ir tas. Aš norėčiau, kad jūs man paaiškintumėt uh, skirtumą tarp šių dviejų formuluočių. Toliau devintas straipsnis. Tam kalbama apie tai, kad reikia susisiekti su pagalbos veiksmų koordinavimo centru. Bet įsivaizduokime, jeigu aš siunčiu signalą, bet aš nežinau iš tikrųjų, kaip į jį bus sureaguota. Ir aš, ar nereikėtų čia taip pat aiškiau išdėstyti visų šių nuostatų. Štai tokie mano klausimai. Dėkuoju. Na kągi dabar gal komisija galėtų atsakyti į šios klausimus. Mačiau, kad ir ponia Vikstrom kėlė ranką. Prašau. Dėkoju. Aldė frakcijos vardu aš turiu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad aš galiu, ponė Kuelė, su jumis bendradarbiauti rengiant šį pranešimą. Ir džiaugiuosi, kad yra pateiktas šis pranešimas. Jau jau seniai mes stebime, kaip žmonės žūsta viduržymio jūroje pakeliu į Europą ir Taip yra dėl to, kad mes visi negebame užkirsti kelio šioms tragedijoms. Tai yra mūsų atsakomybė, tai, kad šie žmonės praranda bet kokią viltį ir yra pasiryžę lipti į bet kokį laivelį, bet kokią valtį, tam, kad e, nuplauktų, pasiektų Europos krantus. Daug buvo kalbama apie tai, kad pakrančio apsaugos pareigūnai turėtų padėti šiems žmonėms, bet iki šiol jie nieko dar nedarė. Ir mes turime taip pat atidžiai įvertinti e, Europos tarybos ataskaitą. Ir taip pat ataskaita, e, ataskaita kuri buvo paskelbta 2012 metais Šioje ataskaitoje pasakojama apie atvejį, kai žuvo 62 žmonės, kuriuos galima buvo išgelbėti, kadangi jų uh, pagalbos signalas buvo gautas, tačiau visi jį ignoravo. Tai signalą gavo ir žvėjų laivai, ir uh, kariuomenės sraigtasparnis bei karinio laivyno uh, laivas. Ir niekas nieko nedarė. Tai yra tikra problema, tai, kad mes turime skirtingas ir kartais tai tarpusavį prieštaraujančias taisyklės, kurios reguliuoja gelbėjimo operacijas jūroje. Tačiau aš noriu pasakyti, kad kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, tuomet mes, mes turėtume sugebėti įveikti visus sunkumus ir šiems žmonėms padėti. Tačiau iki šiol kažk... mes to nedarėme. Ir džiaugiuosi, kad dabar pagaliau pradėta apie tai kalbėti. Tai turėtų būti tikras mūsų uh, įsipareigojimas. Turėtume įsipareigoti spręsti šias taisyklės, šias problemas. Turime parengti labai aiškias taisyklės, kurios aiškiai nurodytų, kas už ką yra atsakingas ir kas turi atlikti ką, kokius veiksmus kas turi atlikti gavus uh, pagalbos signalą. Reikia atidžiai įvertinti visus agentūros veiksmus iš žmogaus teisų perspektyvos. Ir jei yra priežasčių manyti, jog yra pažeidžiamos žmogaus teisės, tuomet reikia reikalauti, kad to, tos, tie veiksmai būtų nutraukti. Mes to seniai jau reikalaujame ir manau, kad atėjo laikas paversti šios reikalavimus realiais veiksmais. Esu įsitikinusi, kad agentūra iš tikrųjų gali suvaidinti svarbų vaidmenį, ypač tai yra aktualu dabar, kai valstybės narės jau. O, o, Kai dabar jau yra akivaizdu, kad valstybės narės negeba spręsti šios problemos. Aš manau, kad mums reikia bendro ES požiūrio, bendros ES sistemos, negalime visko palikti e, tik tai e, viduržymio jūros valstybėms narėms. Ir leiskite, leiskite dabar pasidalyti keliais uh, nuogastavimais. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad negražinimo principas būtų taikomas ne vien prieglopšio prašytojams ir pabėgėliams, bet ir visiems kitiems asmenims. Ir kad šio, šis principas būtų taikomas visomis aplinkybėmis. Be to labai aiškiai reikia nurodyti, kad tuo atveju, kai kyla grėsmė, jog su žmogumi gali būti elgiamasi nežmogiškai tuomet reikia sustabdyti pe, e, to asmens e, per, gražinimą jo šalį. Taip yra numatyta da, e, Dublino reglamento 3.2 straipsnėje. Žmo, antra, ž, asmenų poreikių negalima vertinti jiems esant laive nes e, tuomet kyla grėsmė, jog bus pažeistos jų pagrindinės teisės. Dėl įvairių priežasčių jau ir taip vėluojama yra e, rengti šį dokumentą. Ir mane neramina ir tai, jog taryba ir pirmininkausinti valstybė narė nemano, jog šis dokumentas yra prioritetinis. Aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga ir todėl aš norėčiau paraginti tarybą siekti pažangos e, e, svarstant šį dokumentą ir tikrai labai labai tikiuosi, kad Lietuva, pradėjusi savo pirmininkavimą, iškels šį dokumentą kaip prioritetinį, suras jam jos svarstymų laiką, nes šis dokumentas rūpi mums visiems. Šis dokumentas yra reikalingas mums visiems tam, kad mes galėtumėme užtikrinti, jog ES lieka, pat, e, kad žmonės gali, gali pasitikėti ES. Dėkuoju dabar žodės komisijai, kad jie sakytų pateiktus klausimus. Well, Dėkuoju. Dėkuoju už klausimus. Bendra pastaba, kurią tikriausiai turėjau pasakyti pradžioje, kaip pažymėjo ponė Vikstrom, yra labai svarbu skaityti šį pasiūlymą kartu su nauju Frontexo reglamentu ir garantijomis dėl pagrindinių teisių. Paskutinę reglamento pakoreguotą versiją reikia skaityti kartu su tais dokumentais. Atsakant į konkretesnius klausimus dėl ketvirtojo straipsnio ir kaip praktikoje būtų galima užtikrinti negražinimo principo įgyvendinimą, pirmiausia, žmogus, kuris yra sulaikomas jūroje ir jo atsisakymas ar kažkokie priekaištai išsakyti, aišku, turi būti į tuos dalykus atsižvelgiama taip pat. Paimti asmenys, sulaikyti asmenys taip pat e, turi būti proaktyviai gelbėjami esamų laivų ir aktyviai turi būti vertinamos tuos menų aplinkybės. Ir aišku, praktiškai galbūt sudėtinga tą padaryti atviroje jūroje, esant sudėtingoms aplinkybėms, bet šios straipsnio esmė yra štai kokia, jeigu nėra įmanoma atlikti tokio vertinimo, tuomet negali išlaipinti tų asmenų trečioje šalyje. Taigi valstybės narės e, tokiu būdu turi žinoti tiksliai, kad nebus e, pažeidžiamas negražinimo e, principas elgiantis tokiu būdu. Dabar dėl specialiųjų poreikių yra gan sudėtinga pateikti praktinių konkrečių pavyzdžių kiekvienu atveju, nes gali iškilti įvairių situacijų, gali būti įvairių žmonių ir, tarkim, didelis kiekis žmonių, gal 50 žmonių yra išgelbėjama, 5 ar 6 iš jų patenka į šias kategorijas ir jiems reikia medicinės pagalbos. Uh, tuomet valstybės narės turi tiesiog pasirūpinti, kad tie penki žmonės būtų nedelsiant paimami, įtalpinami į sraigtasparnį ir pervežami tam, kad jais būtų galima pasirūpinti, o kitų transportavimas užtruktų tokiu atveju, nes jie būtų transportuojami laivu. Taigi tokia būtų štai situacija, E, bandant pasirūpinti, kad valstybės narės pasirūpintų tais pažeidžiamais asmenimis, bet sudėtinga labai konkrečiai apie tai kalbėti, nes gali būti įvairiausių situacijų, kalba gali eiti apie įvairiausius žmonės, įvairiausius poreikius. Septintajame straipsnėje labai teisingai pažymėta, kad yra. Yra rašybos klaida, kurią ištaisysime. Dabar racionaliai įtarti, ar yra racionalus įtarimas, Čia yra tas pats iš principo, čia jokio skirtumo nėra tarptų formuluočių. Ir paskutinis klausimas, kurį pasižymėjau dėl kontaktų su gelbėjimų koordinavimo centru. Panašu, kad centras atsakys ir reaguos į laivo e, prašymą ir pateiks tuomet instrukcijas, e, atliks gelbėjimo operaciją. Ir e, tada išlaipins tuos išgelbėtus asmenis. Manau, kad atsakiau daugumą klausimų, jeigu ne, priminkite man. Komi dėkoju komisijai, jeigu, jeigu daugiau pastabų nėra. Kreipiuosi vėl į pranešėją poną Koelio, kuris kažkada pateiks darbinį dokumentą dar mums. Prašau, pane Koelio. Ačiū, norėčiau padėkoti kolegoms iš komisijos, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už pastabas ir taip pat pabrėžti, kad visi pasisakę šešėliniai pranešėjai sugebėjo dirbti gan greitai šioje procedūroje ir jų, su jų pasiaukojimu mes tikrai daug nuveiksime kartu, nes reikia pakeisti tarybos sprendimą ir kol mūsų reglamentas nebus patvirtintas, e, sprendimas nebus pakeistas. Taigi turime e, veikti greitai ir pakeisti tą tarybos sprendimą, kuo galima greičiau. Pirmininkas, ačiū, tai tiek būtų šiam darbo tvarkės punktui. Tai yra parengiamosios diskusijos, laukiant darbinio dokumento, kurį patiks pranešėjas. Ir kaip numatėme, kitas klausimas, kuris tikrai nėra nesvarbus, Vengrijos situacija, Vengrijos klausimas, yra numatytas 11.45 45 minučiom, minutėm. Taigi siūlau štai ką, kadangi šiek tiek užskubėjome, tai dabar skelbiu pusvalandžio pertrauką. Pone Keller, prašau. E, mano kolega pakeliu, tai tuoj turėtų jis ateiti. So, I, I, I, I, I see. Pirmininkas. Pone Keller, jeigu jūs neprieštaraujate, aš siūlyčiau vis tiek gal palaukti iki 15.12, nes ne visi kolegos yra, taigi gal tiesiog kavos pertrauką padarykime. Are we all set? Thank you. Ar visi pasiruošę? Jei taip, tuomet pradėkime nuo devinto darbo atvarkės klausimo. Padėtis Vengrijoje. Rui Tavaras, pranešėjas. Ir dabar svarstysime pakeitimus. 551 pakeitimą gavome. Ir Iš pradžių suteiksiu žodį ponui Tavarės, pranešėjui. Prašom, trumpai pristatykite. Dėkoju, pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Iš ties galima 500 pran... pakeitimų, daugelis jų kartojasi. Taigi iš tikrųjų pranešimų skaičius yra mažesnis. Dėkuoju visiems kolegoms atsiuntusiems pasiūlymus pakeitimams. Dabar turbūt procedūra bus kaip įprasta. Iš pradžių komp dėl kompromisinių pakeitimų sutarsime, o po to balsuosime. Taip pat gavome Vengrijos vyriausybės indėlį Jie taip pat mus informavo ir pateikė ataskaitą. Ir aš į tekstą įtraukiau jų pastabas. Taigi iš vyriausybės gavome pasisakymą ir taip pat gavome papildomų komentarų iš visuomenės institucijų, tai iš visuomenės organizacijų, visuomeninių. Taigi, empirinė pranešimo dalis yra pakankamai stipri, galima sakyti, ji e, susilaukia daug nuomonė ir iš trečiųjų šalių. Taigi, ta dalis, prie kurios mes tiek laiko dirbame, iš ties išlaikė tą išbandymą. Turbūt žinote, kad uh, Um, kalbame apie Vengrijos įstatyminės bazės pokyčius. Situacija pastoviai keičiasi. Ir norėjau kai ką paminėti, kas gali būti svarbu kompromisinį sprendimą re, rengiant. Tai yra pokyčiai uh, nacionalinėje Vengrijos teisėje. Aš paprašysiu to naujojo nacionalinio saugumo uh, įstatymo vertimo iš vengrų kalbos. Ir įstatymas susijęs su e, konfidencialiais klausimais e, ir prieiga prie jų prokurorams, teisėjams ir valstybės pareigūnams. Yra numatytas 30 e, dienų periodas per metus, kalbant apie stebėjimą E, laiškų tikrinimą, pasiklausimą. Jeigu neklystu, tai šis laikotarpis sumažintas iki vieno mėnesio dabar. Ir jei neklystų, e, generalinis prokuroras teigia, kad parlamente jau patvirtintas šis įstatymas ir jis turi tam tikrų nuogastavimų, bet dabar aš laukiu, kad būtų šis įstatymas išverstas iš vengrų kalbos. Dėl to, kad tam tikri e, žmonės gali netekti darbo, būti atleisti, mes turime e, pasižiūrėti į šį naująjį Vengrijoje priimtą įstatymą. Dabar perikime prie pakeitimų. Yra patikslinantis pasiūlymai pakeitimams ir papildomi pakeitimai. Kai kurie pakeičia visai nedaug, tik patikslina kai kurios pranešimo aspektus. Pavyzdžiui, kalbama apie parlamente vykstantį konstitucinį procesą, e, kad jis užtrunka iki 35 dienų. Tokie ir panašus patiksinimai pateikti. Taip pat yra pateikta pasiūlymų kai ką išbraukti. Žinoma, norėčiau kolegų išklausyti, ypač tų, kurie siūlo išbraukti kai kurias pranešimo vietas. Mano supratimu, išbraukimas netitinka to mūsų darbo, kurį iki šiol darėme komitete. Pavyzdžiui, P konstatuojamojo dalyje, kur kalbama apie taip pat kalbama apie e, e, žmogaus e, pagrindinių teisų hartijų preambulę, kalbama apie institucijų nepriklausomimą, nepriklausomumą, apie atsvaros sistemą, taip pat, kad reikia demokratinio, atskaitingo, skaidraus proceso, teisinio užtikrintumo ir taip toliau. Tai yra toks pakankamai bendro pobūdžio e, pareiškimas, tokia konstatuojamoji dalis, tokia pakankamai, sakyčiau, įprastinė ir aš nesuprantu, kodėl nu kai kurie kolegos nori ją išbraukti. AFET komitete ar DRO komitete mes visą laiką naudojame tokią formuluotę, kalbėdami apie trečiasias šalis. Taigi aš tikrai nesuprantu, kodėl norima tokius dalykus išbraukti. Kodėl Europos Sąjungos narės kai kurios nori tą padaryti. Dar vienas dalykas. Įstatymų leidimo ir konstitucinių įstatymų procedūra. Ten, kur kalbama apie šios sistemos skaidrumą ir visą demokratinį procesą ir galiu pasakyti, visą tai buvo jau paminėta darbo dokumente. Ir tiesa ta, kad e, parlamento opozicija ne visiškai vienodomis teisėmis galėjo dalyvauti e, šiame procese. Taigi tai yra svarbu paminėti, bet aš žinoma esu pasirengęs apie tai kalbėtis ir tas siūlymas išbraukti, galima sakyti, net 5-6 puslapius iš pranešimo e, yra nelabai man priimtinas. Taigi tikiuosi, kad diskusijų metu uh, išklausysiu tų, kurie pateikė pasiūlymus pakeitimams. Uh, tikiuosi paaiškinimų, pats pasistengsiu atsakyti klausimus. Ir manau, kad bandysime ieškoti kompromisinių pakeitimų, susitarti dėl jų ir bandysime ieškoti to tų bendrų sąsajų, dėl kurių galėtumėme sutarti. Taigi jeigu matysime, kad pavyksta sutarti dėl kompromisinių pakeitimų, galėsime judėti prie kitų pakeitimų, o jeigu nepavyks susitarti, tuomet galėsime balsuoti dėl pakeitimų individualiai. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Ačiū, kad pristatėte savo poziciją, o dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. Aš ir pats esu šešėlinis pranešėjas, bet žodį dabar suteiksiu kolegoms. Prašom, žodis ponui Engelsui. Dėkoju, pirmininkė. Pagaliau turime ne tik pranešimą, ne tik pranešimo projektą ant stalo, bet ir daug pakeitimų siūloma. Iš ties, kai pamačius, koks tai yra svarbus klausimas, akivaizdu, kad požiūriai skiriasi. Kol kas vadinsiu mūsų visas tas diskusijas kalbomis dėl galimybių pritarti, nepritarti pakeitimams. Ir nenorėčiau, norėčiau pasakyti, kokio aš požiūrio laikausi. Aš mm, pats asmeniškai nemažai pateikiau pasiūlymų išbraukti kai kurias pranešimo vietas ir tuoj paaiškinsiu kodėl. iš esmės e, praneš, pateikti pasiūlymus e, pakeitimams nebuvo labai daug laiko duota. Ir aš asmeniškai norėčiau užbraukti 15 dalių ir pasiūlyti alternatyvių formuluočių. Taigi mes visi dirbame ne prie septynių skirtingų dokumentų, o prie vieno dokumento. Taigi, kodėl siūlau išbraukti tam tikras vietas. Galima jas išbraukti ir suformuluoti šiek tiek tą mintį kitaip. Ir aš norėčiau kartu su pranešėju dar kartą apsvarstyti šį dalyką. Yra daug vietų pranešime, kur aš siūlau išbraukti ir pat, kurias aš siūlau išbraukti ir pateikti alternatyvių formuluočių. Ir mano nuomonė, tai iš ties būtų mm, geras dalykas tokio pobūdžio pakeitimai. Tačiau iškart atsakydamas pranešėjui, kodėl norima išbraukti tam tikrus akivaizdžius galbūt dalykus, atsakysiu štai ką. Galbūt reikėtų išbraukti dėl to, kad ir taip yra akivaizdu. Hei, mes ne kartą, o net keletą kartų minime apie tai, kas yra demokratija, kaip jį veikia. Aš esu įsitikinęs, kad kai kalbame apie valstybę, kuri net nebejojame, kad yra demokratinė, Kažin ar reikia kalbėti apie tai, kas yra demokratija ir kaip ji turėtų veikti. Tai būtent dėl to aš siūlau užbraukti šią vietą. Ne dėl to, kad aš tam nepritarčiau, ar dėl to, kad aš to netikiu. Paprasčiausiai dėl to, kad tai yra ir taip akivaizdu. Ir nebūtina to kartuoti dar ir dar kartą. Mes tikrai nekalbame apie tai, kad šalis tapo staiga nedemokratinė. demokratinė. Taigi aš norėjau išreikšti savo e, frakcijos norą koncentruotis tik į pačias svarbiausias vietas. Ir dėl to mes siūlome išbraukti daugiau dalių. Yra tam tikrų interpretavimo dalykų. Ir tikrai aš šitai žiūriu labai rimtai, nes kai ką galima interpretuoti visiškai skirtingai. ES institucijos, vyriausybės, nepriklausomi stebėtojai interpretuoja tam tikrus dalykus visai kitaip nei, tarkime, Vengrijos vyriausybė. Ir aš manau, kad turėtų būti visos interpretacijos paaiškintos. Taigi, kai kuriuos mm, formuluotės e, galima galbūt patikslinti užuot išbraukus ir pažiūrėti, kaip galima tą būtų padaryti. Ir dar vienas dalykas pranešimo peržiūra, aš kaip EPP šešėlinis pranešėjas, suprantu, kad dėl vienokių ar kitokių politinių priežasčių viskas gali būti ne taip paprasta, kaip atrodo. Aš manau, kad turėdami šį tekstą visi norime parengti dokumentą, E, kuris nurodytų, kaip turėtų veikti konstitucinė praktika ir sąranga šalyje. Yra tam tikri dalykai, dėl kurių pasisakė komisija, turime į tai atsižvelgti, nesakau, kad komisija visą laiką teisi, bet ji vaidina vis tiek tam tikrą svarbų vaidmenį. Ir žinoma, mes negalime komisijos vaidens, vaidmens kvestionuoti. O kalbėdami apie politinius dalykus, siūlyčiau, kad mes turėtumėme teikti pasiūlymus, kviesti, elgtis vienaip ar kitaip, o ne versti. Taigi, manau, kad dabar mes turime sukurti, bandome sukurti tą precedentą remdamiesi tomis europinėmis vertybėmis. Jeigu mums pavyks įvardinti, kaip turėtų veikti konstitucija, kaip viskas turėtų funkcionuoti, tai būtų puikus dokumentas ir pasiūlymas mums visiems. Tuo ir norėčiau užbaigti. Taip, galbūt pranešimas yra skirtas konkrečiai šaliai, Vengrijai. Tačiau labai daug yra atvejų, mm, kuo keliančių susirūpinimą ne tik Vengrijoje, bet ir kitose šalyse. Ir būtent dėl šios priežasties mes turėtumėme stengtis tos konkrečius uh, pasiūlymus pateikti pranešime, kurie galbūt būtų universalesni ir nesistengtų mm, įsakmiai kalbėti tik su viena valstybė. Taigi čia galbūt baigsiu, nekantriai laukiu e, dirbti kartu su jumis ir užbaigti ir patvirtinti pranešimą. Dėkuoju žodis kitam pranešėjai. Sorry. Thank you, President. Labadiena, ponė pirmininkė. Aš nenoriu gilintis į pakeitimų turinį, kadangi kolega Tavarėš jau paminėjo kelias pakeitimus. Bet aš norėčiau iškelti mano galvą kelias pagrindinius klausimus, į kuriuos turėtume atsižvelgti visuomet, kai kalbame apie pakeitimus, apie tolesnį šio, šio pranešimo tobulinimo. Iš dalies aš pritariu ponui Engel Ir taip pat manau, kad jeigu mes norime tikrinti, kaip laikomasi yra pagrindinių teisų ir kaip užtikrinama demokratija visose valstybėse narėse, mes visuomet surasime, ką galima būtų kritikuoti visose valstybėse narėse. Todėl aš pasisakau už pagrindinių teisų vertinimo lentelę, kurią galėtume sukurti. Vengrijoje mes kalbame ne apie vieną kokią nors ypatingą problemą, ne apie tai, kad mes norime kritikuoti kažkokį vieną sprendimą. Ne. Kiekvieną kartą, kai bendraujame su Vengrijos vyriausybės atstovais, tik keliame daugybę klausimų. Man asmeniškai teko daug kartų susitikti su Vengrijos vyriausybės atstovais, su jais kalbėtis Ir iš esmės mes kalbame su Vengrijos valdžia ne apie tai, kodėl reikia šių pakeitimų. Šiuose susitikimuose visuomet mums pateikėme priekaištai dėl to, kad mes anksčiau nekėlėme šių klausimų į mūsų klausimą, kodėl mes prieš dviejus metus tylėjome. Ir aš galiu pasakyti, kad Gali būti taip, kad prieš kelius metus buvo padary, priimti neteisingi sprendimai ir buvo tuomet nuspręsta uh, užmerkti akis. Tai buvo neteisingas sprendimas, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime kritikuoti to, kas mūsų galva yra nepriimtina šiandien. Ir tai nėra yra vien mūsų teisė, tai yra mūsų pareiga kalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu Vengrijoje iš tikrųjų reikia visose valstybės narise patikrinti, kaip yra užtikrinamos pagrindinės teisės. Bet tai yra kitas dalykas. Tai nereiškia, kad mes negalime dabar užbaigti diskusijos ir negalime išsakyti savo nuomonės dėl to, kas, e, e, dėl to kaip taisumi yra įstatymai Vengrijoje. Prisiminkite diskusijas praeitą savaitę, Ir e, šią savaitę e, net e, taryba kritikavo Vengrijos vyriausybė. Vargu ar galima būtų apkaltinti tarybą tuo, kad ji yra kairuoliška. Vengrija ne, negali net, nesižvelgti mūsų nuomonės. Aš džiaugiuosi, kad Vengrija yra Europos Sąjungoje ir džiugu, kad Vengrija yra ES valstybė narė, tai yra svarbu, atsižvelgiant į jos istoriją, į jos e, tradicijas. Bet narystė taip pat užkrauna tam tikrus e, įsipareigojimus. Mes daugą kritikuojame, visiškai teisingai, Ir tai pritariu, kad mes ir kitose valstybės narėse turėtume taip pat atidžiai stebėti, kaip yra gerbiamos pagrindinės teisės. Bet vienaip ir kitaip mes turime labai aiškiai pabrėžti, kad pagrindinės teisės yra prasmingas ir svarbus dalykas, kuris rūpi mums ES. Ir neužtenka vien kritikuoti, jei mes kalbėsime visame pasaulyje, kad reikia gerbti pagrindinės teisę, jeigu mes norime, kad tos, kitos pasaulio šalis atsižvelgtų į mūsų nuomonę, mes turime padaryti viską, jog ES viduje mums taip pat būtų leista kritikuoti valstybių narių sprendimus, taip iš tuomet, kai jie pažeidžia pagrindinės teisės. Aš norėčiau priminti, kad mes turime baigti darbą pusę pirmos, kaip yra numatyta. Panašu, kad uh, diskusija darosi vis aistringesnė ir norėčiau visiems priminti, jog turime baigti darbą pusę pirmos. Dabar sutikiu žonį poniai Vikstrom. Ačiū poniai pirminkė ir aš kalbėsiu tikrai labai trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Tavarėš už jo darbą. Aš žinau, kad rengti šį dokumentą nėra lengva. Niekuomet nebuvo lengva rengti tokį pranešimą. Ypatingai atkrečiu, norėčiau atmesti jūsų dėmesį į Aldi frakcijos pakeitimus. Mes prašome šiuose pakeitimuose pritaikyti procedūrą numatytą sutarties 7.1 e, straipsnėje, kur kalbama apie Kopenhagos dilemą. Mes turime priemonių užtikrinti, jog šalis kandidatės laikytųsi šių kriterijų. Tačiau, kai šios šalis įstoja į Europos Sąjungą, mes e, dažnai nebeturime priemonių, kurios padėtų mums užtikrinti, jog šių kriterijų laikomasi ir toliau. Atėjo laikas rimtai pradėti kalbėti apie šias problemas. Mes turime pritaikyti 100.1 straipsnį ir dėja, kaip kalbėjo kolegos, gali būt, kad mums šį straipsnį reikės taikyti ne vien Vengrijoje. Negalima leisti valstybėms narėms negerbti pagrindinių teisų. Kolegos, norėčiau jūsų paklausti. Jei dabar mes nepritaikysime 7 e, straipsnio pirmosios dalies, dabar, tai kuometgi tas straipsnis bus reikalingas? Dabar arba niekada. Bet to norėčiau sužinoti, kaip komisija vertina konstitucinį pakeitimą. Be to turime pasvarstyti, ir prisiminti tai, kas sakė vienas iš ES įkūrėjų. Europo, jis sakė, kad ES buvo įsteigta ne tam, kad ji apsaugotų valstybių narių interesus. Ji buvo sukurta tam, kad apsaugotų ES piliečių interesus. Be to norėčiau priminti jums ir Venecijos komisijos nuomonę dėl konstitucijos pataisos. Tai Šios komisijos nuomonė yra išdėstyta trijose puslapiuose ir norėčiau, poku, norėčiau pacituoti šio, šio įvertinimo išvadas. Trečia, trečioji pataisa tik tai pablogins jau e, ir taip sudėtingą teisminės valdžios situacija apsunkins konstitucijos peržiūros procesą ir sukels grėsmę tam, kad tinkamai būtų taikomas um, valdžių pasidalymo principas. Ketvirtoji pataisa atsirado dėl to, kad institucija vertinama uh, kaip uh, priemonė vadovaujančiai partijai pasiekti savo tikslų. Esu įsitikinusi, kolegos, kad mes turime įsiklausyti į šios žodžius. Ir kaip jau minėjau, arba dabar mes turime pritaikyti 7 e, straipsnio pirmąją dalį, arba niekad nuokomet negalėsime jo pasinaudoti. Dėkuoju. Kolegos, neprim, nepamirškite, liko tik 15 minučių pasistengsiu, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau ponios Veržė vardu atsiprašyti. Pone Veržė yra mūsų frakcijų šešėlinė pranešėja. Ir iš esmės aš dabar perskaitysiu jos e, pastabas. Pirmiausia, mes visiškai pritarėme šiam pranešimui. Manome, kad tai yra vienas iš svarbiausių savo iniciatyvą rengimų pranešimų per visą mūsų uh, kadenciją. Jis yra labai svarbus ir todėl manome, jog visas, kad būtina patikrinti, kaip visos valstybės narės užtikrina pagarbą pagrindiniams teisėms. Neužtenka tikrinti vien šalių kandidačių. Valstybėse narėse esama nemažai problemų. Ir jei mes norime taikyti vienodus standartus visur, tuomet turėtume nuodugniai įvertinti padėtį visose valstybės narise. Šiai nuostatą mes visiškai pritarėme. Negalima, ne, neteisingai yra manyti, jog visos valstybės narės uh, yra demokratiškos valstybės. Atrodytų, kad taip turėtų būti, bet ne, neturėtume manyti, jog tai yra savaime suprantama. Toliau, mūsų galva, mūsų galva svarbiausi šio dokumento punktai yra štai tokie. Pirmiausia, tai yra, norėš, tai aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 25 pakeitimą. Uh, Mes nenorime kalbėti vien apie Europos piliečius. Pone Tavariš, gal jūs galėtumėt dar kartą panagrinėti tą pakeitimą. Labai svarbu yra įtraukti ne vien piliečius, bet ir kitus asmenys. Negalima apsiriboti vien tik tai piliečiais ir pamiršti apie kitus asmenys. Tas pas beje pasakytina ir apie įvairių religinių įsitikinimų asmenys. Toliau 76 pakeitimas. Šiame pakeitime kalbama apie tai, kad Vengrijos parlamente buvo pažeista darbo, pažeista darbo tvarkos taisyklės. Pataisos nebuvo svarstomos komitetuose. Be to, žinome, kad jau seniai kalbama apie da, kalbama apie žiniasklaidos įstatymą. Visiems yra žinoma apie vieną pavyzdį, kai radio stoties e, licencija buvo atimta. Čia aš kalbu apie 125 pakeitimą. Be to yra į pažeidinėjimą sutartis Ir man atrodo, kad mūsų 378 pakeitimas galėtų ištaisyti originalę esančią formuluotę. Aš nežinau, ar mes turėtume minėti tik tai sutarties septintąjį straipsnį. Nes gali būti, kad to nepakaks. Mums apskritai reikia sukurti uh, pagrindinių teisų užtikrinimo priežiūros sistemą. Aš tikrai manau, kad tai turėtų būti labai aiški sistema ir mums jos Europoje tikrai reikia. Pone Gal, labai prašau kalbėti, kuo galima trumpiau, nes likos nedaug laiko, jeigu visi kalbės ilgiau nei numatyta, nieko nespėsime. Taigi labai prašau. Pabandysiu trumpai kalbėti. Pranešėjas minėjo, kad daug punktų iš, siūlome išbraukti. Taip, siūlome išbraukti visus tos punktus, kur, kurie yra interpretacijos. Jūs kalbėjote apie antrąjį straipsnį, tačiau mes jį patikrinome ir įtraukėme tai, kas yra antrajame straipsnėje. Ir mes tiesiog išbraukėme interpretacijas to straipsnio. Taip pat prašome, kad būtų išbraukti visi tie punktai, kurie nepatenka į mūsų komiteto kompetencija, tai yra nacionalinių parlamentų kompetencijos ir niekuomet tokie klausimai nebūdavo keliami. Taigi aš abejoju, ar galima kištis į nacionalinių parlamentų kompetencijas. Ir jeigu jūs tą darytumėte savo valstybėse, įdomu, ką pasakytų jūsų nacionalinių parlamentų nariai. Taip pat prašome išbraukti tuos punktus, kur mes manome, kad komitetas vaidina teismo ar tribunolo vaidmenį, žinoma, to daryti negalima ir norėčiau pabrėžti, kad negalima sakyti, jog yra pažydinėjimos pagrindinės teisės, ponė Vikstrėm, ir teikti, kad pagrindinės teisų nėra laikomasi, kai tuo tarpu nėra įrodyta, kad pagrindinės teisės yra pažeidinėjomos. Tiesiog kalbama yra bendrai apie tai. Čia yra teismų kompetencija. Yra daug pakeitimų, kur mes norime parodyti, kad yra faktinių klaidų ir gan daug ir iškraipimų. Mes siūlome pakeitimus dėl to, kad yra daug interpretacijų, kaip jūs vertinate vieną ar kitą įstatymą, ar kaip jūs vertinate vieną ar kitą įstatymą konstitucinio teismo nuosprendį. Tai yra subjektyvu, turėtumėme pažiūrėti ir į kitą e, teismo šalį ir jos nuomonę ir tada situacija visiškai yra kitokia. Taigi čia daug subjektyvių elementų. Taip pat mes pateikėme visur pakeitimus, pakeitimus visur ten, kur uh, akivaizdu, kad tokia pati praktika kitose valstybėse narėse nebuvo niekuomet kvestionuojama ir nebuvo problematiška ir staiga dabar jau Vengrijos atveju tai tampa ne, netoleruotina. Taigi aš reaguoju tai, ką sakė ponė Sipel, dėl to, kodėl tie klausimai keliami ir kas buvo padaryta anksčiau. Ir kad anksčiau tai nebuvo kritikuojama, nors tai galiojo. Taigi esu įsitikinusi, kad Tai tiesiog įrodo, kad dokumentas yra politinio pobūdžio. Jeigu dabar vyriausybėje būtų socialistų vyriausybė, tuomet tie klausimai ir tos institucijos bei sprendimai, kurie nuo 10-mečio galiojo, nebūtų kvesionuojami dabar. Taigi tai rodo, kad dokumentas yra politinio pobūdžio ir taikomi dvigubi standartai. Taigi tiek. Dėkoju už pastangas. Badenholzer tikiuosi taip pat pasielgs. Pasistengsiu trumpai kalbėti. Diskusijose kalbėjome apie Kopenhagos kriterijus ir stojimo sąlygas. Taip pat kalbėjome apie septintąjį straipsnį ir panašiai. Aš nenoriu vėl gilintis į tas temas, tik tai norėčiau pabrėžti du, du veiks, veiksnius. Pirmiausia, laikas, nes kalbame apie 12 metų vasar mėnesio sprendimą, jau praėjo daugiau nei metai ir kol kas nebuvo dar primtas joks tinkamas sprendimas. Bet per tą laiką daug kas pasikeitė, buvo naujų įvykių. Taigi aš manau, kad mums reikia padaryti išvadą, ir pateikti tokią galutinę nuomonę. Jeigu nebūtų įvykę tam tikri įvykiai Vengrijoje, gal būtų mums pavykę sprendimą priimti anksčiau. Aš esu iš kaiminės šalies, kur situacija yra panaši. Mes gavome sankcijas tuo metu, kai jos visiškai buvo išpūstos ir nepateisintos. Taigi atsiranda tokia psicho, psichopatinė situacija, kai Dėl, dėl to atsiranda daug jokingų dalykų ir aš suprantu, kokiais mechanizmais e, tas yra pasiekiama. Taigi turime daryti viską, kad būtų galima užkirsti kelią tokiai situacijai, nes tai nepadeda Vengrijai nei, nei Europos Sąjungai. Man susidaro įspūdis, kad nuolatos sukama netą linkme. Pone Gal palėtė du klausimus, du dalykus, kurie aktualūs ir Austrijai. kai reikėjo dviejų trečdalių daugumos konstitucijai pakeisti. Daug kas e, tą kritikavo ir kitose šalyse ir buvo kalbama apie tai, kad reiktų tokios praktikos netaikyti. Taigi tokios diskusijos veda prie tokių dalykų, kur tikrai nevertėtų gilintis. Tas poveikis išplinta. Ir norėčiau dar pakalbėti apie vieną konstatuojamąją dalį kur sakoma, kad tose šalyse, kur yra reikalavimo dviejų trečdalių dauguma, kai situacija yra tokia, kokia dabar ji yra Vengrijoje, tuomet konstitucinio teismo reikšmė tampa labai didžiulė. Ir aš manau, kad tokiu būdu galėtumėme uh, išpristi iš šios situacijos. Tai nėra pranešimas, kuris skiriamas vien tik tai Vengrija. Aš ir savo valstybę čia minėčiau, nes turime pasimokyti iš tokios padėties ir nereikia išstuminėti šalies iš ES. Ačiū. Dabar dar yra daug EPP narių, kurie nori pasisakyti, taigi prašau kalbėti, kuo galima trumpiau, turime tuoj baigti. O apibendrinti dar turės ponas Tavarėš Pone Jaroka. Ačiū. Dėl išbraukimų mes prašome išbraukti tam tikras e, pakeitimo pranešimo dalis dėl faktinių klaidų E konstatuojamoje dalyje, dėl loginių klaidų A konstatuojamoje dalyje teigiama, kad antrasis straipsnis yra susijęs su visais steigimo principais, ES steigimo principais iš dalies. Tai tiesa, ABCD konstatuojamuose dalyse minimi pagrindiniai įstatymai, ir jie yra interpretuojami, lyg tai nebūtų konstitucinės sąrangos dalis dar prieš primant naują pagrindinį įstatymą. Taip pat yra teisinių klaidų, kurias norėtumėme ištaisyti. Pavyzdžiui, 12 punktas, ten sakoma, kad konstitucinės kadencijos apribojimas susilpintų procedūrinės ir administracinės administracinę tvarką. Dar kiti mano pakeitimai tiems punktams, kurie yra politizuojami, kur nėra teisingai patinkiama informacija arba yra interpretacijų. Dėl to B, U, B, W konstatuojamosiose dalyse pranešimas e, teigia, kad e, kai pradėjo dirbti šį vyriausybę, išaugo nusikaltimų skaičius, tačiau socialistai irgi nėra minima, kad socialistai rasistinių pagrindų žudė Vengrijoje. Ir šie punktai yra įdedami vertinant vyriausybės veik, veiklą. Tai, man atrodo, tikrai nėra tinkama. Ir vyriausybės, Vengrijos vyriausybė visiškai atmeta tokius kaltinimus. Taigi aš nekartą prašiau pranešėjo įvertinti naujus įstatymus dėl civilinių teisių ir, ir para, sukarintų grupių ir holokausto e, įvertinimas kaip nusikaltimo ir panašiai. Taip pat jis kalba ir apie mažumos situaciją, mažumų situaciją. Čia yra irgi tikrai netinka, netinkamai nušviečiama situacija. Ir pati neturtingiausia mažumos grupė, Romų bendruomenė, bendruomenė yra viena prioritetinių grupių, kalbant apie visą Europos Sąjungą. Taigi čia atsiranda tokių segregacijos elementų ir Vengrija vienintelė valstybė, kur ES lėšos ir viešieji finansai programos pagal tarptautinius sustarimus yra pritaikomos tik tuo met, kai yra numatomos vienodos galimybės gyvendantas programas, nemenint jau tai, kad Vengrija yra vienintelė Europoje šalis, kur yra Romų atstovai išrenkami, išrinkti į valdžią. Taigi, tą rodo rezultatai ir aš pasikau prieš tas pranešimo dalis, kuri nėra, kurios nėra tikslios. Ir tokie arbitražo reikalavimai nėra įtvirtinti ES teisės aktuose. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, prieš kalbėdami apie turinį, aš norėčiau pasakyti štai, kad Nepamirškime, jog kitais metais vyks Europos parlamento rinkimai ir aš įsivaizduoju, kad visi mes stebime visuomenės ir klausos nuostatas. Ir pažiūrėkite, kad e, vis daugiau ir daugiau žmonių palaiko e, kraštutinės dešinė, kraštutinių dešiniųjų jėgas. Ir tai mūsų neramina. Aš nenoriu, kad e, euroskepticizmo tik tai daugėtų ypač Vengrijoje ir be abejo Europos Sąjungoje. Todėl mes ir pateikėme pakeitimus. 2010 metais mes patvirtinome rezoliuciją dėl Romų ir tenai daug, daug kas buvo pasakyta apie Prancūzijos vyriausybės veiksmus dėl Romų. Ir tuomet jau girdėjome uh, nuomonių, kad gal jau gana Europa turėtų reaguoti. Mes turime priemonių ir aš norėčiau priminti Jums situaciją Prancūzijoje. Prancūzijoje, pavyzdžiui, mes pažvelgsime į politinės reklamas taip, kaip rengiami yra e, rinkimai. Ir vyriausybė visai nesiniai pakeitė taisyklės, remintis kuriomis bus, pagal kurias bus rengiami rinkimai kitais metais. Uh, Ir niekas nieko nesako, kad taip dažnai keičiamas yra taisyklės. Likus metams iki rinkimų keičiasi, pavyzdžiui, rinkėjų sąrašų sudarimo tvarka. Ir tai, kad tokie dalykai vyksta Prancūzijoje, nieko nestebina. Tačiau, kai kas nors vyksta Vengrijoje, tuomet mes ta, reiškime susirūpinimą. Uh, Klausiausi kolegų ir man atrodo, kad mes e, visiškai neteisingai išskiriame Vengriją ir tai nėra labai gerai. Ir kolega iš Austrijos pasisakė tikrai, tikrai teisingai. Aš neplojau jam, bet aš visiškai pritariu tam, ką jis e, pasakė. Įsivaizduokite, kągi išgyveno Austrijos, Austrijos žmonės tuomet, kai uh, kai e, Haiderį, buvo reali galimybė, kad Haideris galės patekti į valdžią. Ir mes e, balsuosime prieš tai, kad būtų taikomas septintasis e, straipsnis, kaip to reikalauja dauguma nacionalinių delegacijų. Kai plenarnių posėdžių salėje kalbėjo ponas Orbanas, Orbanas Jisai sakė, kad jisai atsižvelgs į Europos parlamento ir komisijos pastabas. Ir aš galiu tik tai tikėtis, kad jisai ištiesės savo pažadą. Jis jau kai ką pakeitė ir mes, mes vis dar laukime tolesnės jo reakcijos. Dėkoju. Ir Aš suteiksiu Jums žodį, bet prašyčiau kalbėti tikrai labai trumpai. Aš esu šešėlinės pranešėjas, aš taip pat norėčiau ilgai kalbėti, bet negaliu to daryti. Gerai, aš kalbėsiu labai, labai trumpai. Aš manau, kad ši diskusija tikrai yra varg, varginanti. Mes praradome puikią progą. Taip, gal ir galima sakyti, kad gal e, galime apgailėti stauti, kad anksčiau nepradėjome kritikuoti Vengrijos ir gal ir kitų šalių vyriausybių gal dėlsime per nelik ilgai, bet tai nereiškia, kad mes dabar neturime teisės kalbėti apie tas problemas, kurios šiuo metu egzistuoja ne tik vienoje, bet keliose valstybės narise. Pone Matijo sakė, kad e, labai gaila, kad mes išskiriame tik tai vieną valstybę narę. Ne, aš galiu Jums pasakyti, kad dar prieš dviejus metus aš asmeniškai pasiūliau parengti rengti metinius pranešimus dėl padėties žmogaus teisų srityje visose valstybėse narėse. Ir aš tuomet patei, prieš dviejus metus pateikiau tą pasiūlymą, tuomet EPP frakcija jį užblokavo. Tai, o dabar jūs siūlote mums nesu, nesutekti dėmesio į ties viena šalimi, bet atsižvelgti į padėtį visose valstybėse narėse. Aš suprantu gal jūsų, jūsų poziciją, bet aš manau, kad apie frakciją turėtų elgtis atviriau. Taip, jūs sakote, kad gal į mūsų poziciją bus neigiamai sureaguota. Aš nesu Austrija, bet aš puikiai įsivaizduoju, kaip turėjo jaustis Austrai. Uh, Bet tai nereiškia, kad mes negalime kalbėti apie tai, kad negerbiamos yra pagrindinės e, teisės ir nėra užtikrinama demokratija ES viduje. Tai kam tuomet yra reikalinga ES? Taip, be abejo, yra sunku užtikrinti pagrindinės teisės. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie tai, kad komisija, komisijos narys įsikiša, kai, kai e, komisijoje pradedama kalbėti apie valstybės pagalbos teikimo taisyklių pažeidimą kokio nors valstybė narė, tuomet viskas mums atrodo teisingai. O dabar, dabar ne. Ir ponia Pirinkė, dabar aš pasakysiu paskutinę savo pastabą ir ji yra labai svarbi. Aš esu įsitikinusi, kad visi mano kolegos, įskaitant ir kolegas iš Vengrijos, ir kolegė, kuris sėdi šalia manęs, yra sąžiningi žmonės. Bet aš manau, kad yra visiškai ne, nesažininga yra sakyti, kad čia yra tik tai centro kairieji kritikuoja, kritikuoja Vengriją. Man tikrai labai nepatinka, kai kas nors e, suabejoja mano politiniu sažiningumu ir, e, ir bando teikti, jog aš dėl kažkokių politinių motyvų e, laikausi tokios nuomonės. Taip labai trumpai, nes pavėluosiu skrydį. Norėjau pasisakyti dėl politiko, Romų politikos gyvenime ir matau, kad visai Visiškai skirtingi tai yra dalykai. Labai dažnai kai kuriuose valstybėse yra anti-romų judėjimų ir kartais ir kai vyriausybė apdovanoja žurnalistus, kurie yra akivaizdžiai prieš antisem... akivaizdžiai pareiškia antisemitinės pažiūrės. Ir tai yra tokie pavyzdžiai yra dvigubos standarto įrodymas yra tas europinės vertybės Europa, apie kurias kalbame ir situacija Vengrijoje. Pirmininkas, aš taip pat esu šešėlinis pranešėjas ir tikrai keletą trumpų teiginių tik pasakysiu. Suprantu šešėlinių da, pranešėjų darbą, tai yra sunkus darbas, klausimas labai delikatus ir tikrai reikia pasistengti pasiekti sutarimo dėl tiek daug pateiktų pakeitimų, daugiau nei 500 pakeitimų. Ir reikia ieškoti tos pusiausvėros, nes nuomonės iš ties išsiskiria. Suprantu savo politinės frakcijos susirūpinimą. Kalbame apie balsavimo teisę, rinkimų įstatymo keitimą ir konstitucinio teismo įgaliojimų susiaurinimą. Ir buvo dauguma E, balsų patvirtinti tie pakeitimai Vengrijoje. Ir tai yra išties, galima sakyti, pats svarbiausias klausimas. Venecijos komisija tą pripažino ir vadovų taryba tą pripažino. Taip, jūs sakote, kad kai kuriuose valstybėse padėtis yra panaši, kad kvalifikuotos daugumos užtenka pakeisti konstituciniams taisyklėms. Taip, dviejų trečdalių balsų reikia dažniausiai. Tačiau, kai tai daroma taip dažnai ir kai konstitucija keičiama taip dažnai, tuomet atsiranda galimybė įvesti tuos politinius pokyčius ir tada jau galime kalbėti apie esminį mm, visišką pagrindinio dokumento ir santvarkos keitimą. Ir Europos Sąjunga negali žiūrėti pro pirštus į tokius dalykus, ypač po Lisabono sutarties prieimimo. Taigi mes čia darome tai, ką turime daryti Ir kaip Monika Francikova Venova sako, reikia stebėti, kaip pagrindinės teisės įgyvendinamas yra viso Europos Sąjungoje. Iš esmės matome, kad per labai trumpą laiką buvo padaryta daug konstitucinių pakeitimų. Taip, Kopenhagos dilema yra tas dalykas, į kurį taip pat reikia atsižvelgti ir Ta e, kolegai Tavarės dar paskutinis žodis. Labai ačiū, labai trumpai. Supra, turbūt kolegos supras, kad negaliu pasisakyti visais punktais, kuriais norėjau pasisakyti. Iš pradžių kolegai Frankengo norėjau atsakyti. Taigi, kodėl reikėtų laikytis tokio reliatyvaus filosofinio požiūrio, kodėl kartais E, iškeliamas klausimas, kas tai yra demokratija, kas tai yra teisės viršenybė. Galbūt per daug abstraktus tokie pafilosofavimai, to, ypač tokioje vietoje kaip Europos parlamentas. Tačiau nebūkime nihilistais. Demokratinės vertybės, teisės viršenybė, žmogaus teisų gerbimas, pagrindinių teisų apsauga yra ES pamatai tačiau kai pradedame interpretuoti, kas yra tos demokratija ir tos pagrindinės teisės, mes tampame tikrais nihilistais. Turiu perinant prie pakeitimų. Aš suprantu, kad kai kurie kolegos, kaip panegal, pasistengė subjektivumą iš pranešimo visiškai išbraukti. Ir kompromisiniuose pakeitimuose ir būčiau pasirengęs išbraukti subjektivumą. Tačiau mm, ne, va, tokių būdvardžio kaip mm, greunantis vartojimas yra pakankamai šališkas dalykas. Ir tikrai iškyla dvigubų standartų rizika. Kai kas paminėjo Austriją. Austrijoje Nebuvo kalbama apie jokio mm, įstatymo ir teisės akto įgyvendinimą. Tai buvo prieš Lisabonos sutarties patvirtinimą. Lisabonos sutartis suteikė visiškai naują pagrindą pagrindinių teisų įgyvendinimui ir visiškai pakeitė ES pamatus. Ir būtent tuomet, pamenu, reakcija buvo pakankamai stipri. O dabar pateikta 500 pakeitimų. Pone Jarokė siūlo A, B ir AC konstatuojamasis dalis pakeisti, o ten sakoma, kad Vengrijos įstatymuose sukūriamos 26 galimybės, e, kur galima vienaip ar kitaip interpretuoti teisinius dalykus ir tai yra faktas. Tačiau per vienerius metrus net 49 pagrindiniai įstatymai buvo priimti. Ir opozicija e, nelabai turėjo progą prie to prisidėti. Taigi faktas yra faktas, nėra šio jokio subjektyvumo, 49 pagrindiniai įstatymai per vienerius metus. E konstatuojamojo dalis. Ten cituojamas šeštasis ES sutarties straipsnis. Taip pat cituojama, kad ką cituojama dalis uh, iš uh, žmogaus teisų konvencijos ir minimas konstitucijų vaidmuo ES valstybėse narėse. Pone Viksum citavo septintąjį straipsnį ir taip pat Venecijos komisijos nuomonę išsakė. Aš vis dar laukiu oficialios Venecijos komisijos nuomonės. Nenoriu nieko dabar kol kas komentuoti. Iš ties Venecijos komisijos nuomonė eina dar toliau. E, ten sakoma, kad konstitucinė sistema ir konstitucinis teismas buvo užsipulti. Ir kol kas aš tik žiniasklaidos e, žinau e, šį dalyką ir palaukime kol kas Venecijos komisijos oficialios nuomonės. Kol kas um, kalbama tik apie tarpinės priemonės, yra nuolatinė stebėsena ir su kanclerė Merkel, nekart esu apie tai kalbėjęs ir suprantu, kad ir, pavyzdžiui, Angela Merkel nekartai yra pasakius, kad reikia tų tarpinių priemonių, tai yra nuolatinio stebėjimo. Ir jau tikrai baigiu. Vokietijos, Niderlandų, Austrijos ministrų laiškas buvo pasirašytas prašant komisijos pateikti pasiūlymą dėl antrojo straipsnio. Tai yra, kad reikia modus operandi dėl antrojo straipsnio. Tai yra veiksmų plano, kaip elgtis. Ir atsakydamas Mm, Kolegijai Matie, galiu pasakyti, kad taip, kai kuriuose kitose valstybėse irgi buvo pakeistas rinkimų įstatymas likus vieneriems metams iki rinkimų. Ir galima į tai atsižvelgti, kaip siūlo komisijos narė Reding. Tačiau nėra jokių pavyzdžių, kad buvo pakeisti žiniasklaidos įstatymai konstitucinio teismo įstatymai, rinkimų įstatymai. Per tokį trumpą laiką vienoje šalyje. Taigi, matome, kad pagrindiniai įstatymai yra iš esmės keičiami ir dabar turime tą naują nacionalinio saugumo įstatymą, dar vieną, kurio vertimo laukiame. Taigi dėkoju visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus, ačiū už dalyvavimą diskusijose ir lauk, dabar e, bandysime sutarti dėl kompromisinių pakeitimų. Ačiū, sako pirmininkas. Tęsime darbą toliau prie šio svarbaus dokumento. Libė komitetas kitą savaitę susitiks Strasbūrę. 7 val. vakaro balsuosime dėl Šengeno paketo. Ir taip pat turėsime pranešimą dėl bendradarbiavimo su Rusija. Dėkoju.